šio dokumento, dabar rezoliucijos dėl žmogaus teisų pažeidimų. Pirmiausia, Krymo totoriai. Ir kolegos priminsiu, kadangi laiko nedaug, klausimų pagal mėlynos kortelės principą nepriimame, o dėl spontaniškų pasisakymų procedūros kiek pavyks pasisakymų, tiek leisime Tačiau gali būti, kad tikrai ne visus. Dabar pusantros minutės ponui Europai vienam iš autorių. Ačiū pirmininkė, gerbimo komisarė, gerbimi kolegos. Šiandieną svarstoma parlamento rezoliucija dėl Krymo totorių. Mažiausia, ką galime padaryti tam, kad padėtumėm šiai unikaliai bendruomeniai. Nebejoju, kad visi mąstantys šio parlamento nariai smerkia užpernai įvykusią neteisėtą Krymo pusiasalio aneksiją tačiau panašu kad okupantai neapsiriboja vien užgrobia teritoriją jie siekia ir įvykdyti tai kame galima įžvelgti etninio valymo požymių. turbūt jums teko girdėti kad krymo totoriai buvo viena pirmųjų tautų paskelbtų nusikaltėliais. tiesa jei panašūs nacių vokietijos veiksmai susilaukė tarptautinio nuosprendžio sovietų sąjungos veikla tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt keturi m visus krymo totorius paskelbiant nusikaltėliais ir deportuojant iš gimtų vietų vis dar nėra įvertinta. nuo du tūkstančiai keturiolika metų sovietų sąjungos teisių perėmėja mėgina kartoti šį barbarišką praktiką. kol kas rusija apsiriboja paskelbdama nusikaltėliais pagrindinę krymo totorių organizaciją medžlisą suvaržydama krymo totorių teises sufabrikuotais kaltinimais persekiodama žymius krymo totorių visuomenės veikėjus priversdama iš namų pasitraukti keletą dešimčių tūkstančių totorių. jūsų balsavimui pateikta puiki rezoliucija joje išsamiai informuojama apie krymą smerkiamos rusijos vykdomas represijas išreiškiama mūsų parama pamatiniams žmogaus teisių demokratijos ir tarptautinės teisės principams tarp jų ir ukrainos totoriams vientisumui. ačiū. aš norėčiau dosniau dalinti kalbėjimo laiką bet deja negaliu neturiu tokios galimybės taigi labai atsiprašau būsiu žiauri. ir dabar viena minutė ponui corrao. Ačiū pirmininkė. Masinės deportacijos prasidėjo 94 metais. Daugiau nei 20 tūkstančių žmonių buvo deportuota. Daugelis tų žmonių nesugebėjo grįžti į savo šalį ir tokia mažumų diskriminacija jau vyksta dešimtmečių. Sovietų vyriausybė tą darė, dabar Ukrainos vyriausybė, kuri perėmė Krymo administravimą. Ir šiandien mes kalbame prieš tai, kaip žiauriai yra elgiamasi su totoriais Kryme. Europos parlamentas, kitos ES institucijos turi užkirsti kelią tai siaubingai tylai susijusiai su tokiais nusikaltimais. Mes turime užkirsti kelią tokiam politiniam persekiojimui. Tiesa, kad Europa pamiršo ir užleido Krymų totorių mažumą jau daugybę metų ir tokie įvykiai turi būti pasmerkiami, žmogaus teisų pažeidimai ir politiniai, strateginiai dalykai turėtų būti antraeiliai, kalbant apie tokių nusikaltimų pasmerkimą. Pone pirmininkė, okupuota rytų Ukraina ir Krymo klausimas neturi e, tapti užšaldytų konfliktų. ES valstybės narės turi daryti ir toliau spaudimą ir ryštingai taikyti sankcijas prieš Rusiją dėl Krymo aneksacijos. Be be geostrateginių dalykų, ten yra žmonės, mažumos susiduria su persekiojimu ir be jokios abejonės Krymo tortoriai ir etniai ukrainiečiai su to susiduria jau 20 tūkstančių bijo grįžti į savo žemės ir 21 amžiaus privesnių deportacijų versija dabar vyksta. ES valstybės narės turi išlikti budrios ir mes turime raginti Turkiją griežtai etnius kinsmenus, etninius žmonės, e, pasirūpinti etninius žmonėmis Kryme. Ir taip pat nepriimtina, kad yra atremiamas šautuvas žmogui į galvą. Ačiū, ponas Ponzerį. Ačiū, pirmininkė. Antrai kartą per kelis mėnesius mes kalbame apie įvykius susijusius su Krymo totoriais ir Tai tik tai rodo, kad Europos parlamentas pasiryžęs paremti šią mažumą, kuri nuo Krymo krizės atsisako susitaksyti su Rusijos aneksacija ir susiduria su didžiuliu spaudimu bei diskriminacija. Sprendimas, priėmė, kurį priėmė Simferopolio teismas, paskelbti neteisėta totorių organizacija rodo, kiek tarptautinė bendruomenė taikstosi su tuo, kas vyksta. Ir dėl to mes turime griežtai į tai sureaguoti. Dabar atėjo laikas mums imtis reikiamų priemonių ir pasmerkti tą teismo sprendimą. ir taip pat pasmerkti visas tas priemonės, kurios buvo sukurtos tam, kad būtų e, persekiojama ši mažuma ponas Maštalka. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad nėra net, reikal... net nereikia aiškinti tai, kas įvyko su Krymo totoriais. Mes puikiai žinome, kaip vyko referendumas Kryme ir kaip verčiami totoriai išvykti iš savo šalies. Kalba buvo, pa, buvo paskapta viena oficialiųjų kalbų kryme. Totorių kalba tai yra pozityvu, tačiau ne visi džiaugiasi tuo ir mes negalime priimti visų, kurie nėra patenkinti. Taip pat informacijos šaltiniai ne visuomet yra patikimi. Mes turėtumėme suprasti, koks neigiamas yra Irako ir Vašingtono pavyzdys. Taigi mes turėtumėme patys gal ten nuvykti ir pažiūrėti, kaip realiai viskas yra. Ponas Plenkovičius. Ačiū. Pone vicepirmininkė, aš pirmiausia norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad mes beveik pasiekėme konsensusą dėl šios rezoliucijos dėl Krymo totorių padėties, tai yra mažuma Ukrainoje, kuri lojali Ukrainai, Ukrainos valstybei ir pasisakė prieš neteisėtą Krymo aneks, aneksavimą. Ir mes taip pat aiškiai smerkėme tai, kad yra drau, uždraustas mečl, mečlis ir kad ši atstovų taryba paskelbta, paskelbta neteisėta organizacija. Tai yra neprimtina, mes pasisakome už žmogaus teisės, už prieš bet kokį smurtą ar įbauginimą, e, kalbant apie Krymo totorius. Mes norime, kad vyktų politinis šios Ukrainos teritorijos reintegravimo procesas, kad jis vyktų pagal Ženevos formatą ir kad ir kad būtų pasiekta realios pažangos. Taip pat mes pasisakome už Ukrainos teritorinį vientisumą. Pusantros minutės ponui Auštrevičiui. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, kolegos. 1735 metais e, Krymą aneksavo carinė Rusija. Tai buvo pirmas toks projektas. Realybėje tai reiškia, kad buvo kaiminės šalys rusifikuojamos žiauriai ir negalestingai. 44 metų gegužę Stalinas įsakė išvežti 240 tūkstančių totorių. Beveik visą tautą jis deportavo į Centrinę Aziją. Tūkstančiai žmonių mirė kelyje arba tremtyje. Totali deportacija buvo pasiekta, o šiandieną Kryme mes matome ir toliau etnio valymo politiką. Totorių lyderiai negali įvažiuoti į pusęsalį. Medžlis vietos parlamentas paskelbtas neteisėtų, dešimtys aktyvistų yra persekiojami, religija, kultūra yra naikinama, už, už, uždaryti žiniasklaidos kanalai. Taigi akivaizdu, kad Krymo totoriai neįeina į Putino Krymo ateities planą ir visa tai vyksta 21 amžiaus Europoje. Medžlio uždraudimas yra daugybės tarptautinių statymų pažeidimas ir aš esu įsitikinęs, kad tie, kurie tą darė, kurie priėmė tą gėdingą teismo sprendimą, turi sulaukti ribojančių priemonių iš ES pusės, taip vadinamasis generalinis prokuroras ir teisėjai. Jeigu to nepadarysime, bus klaida padaryta. Kolegos, Krymas priklauso Ukrainai. Nėra Krymo be Krymo totorių. Dėkoju. Ačiū. Dabar pereisime po, prie politinių frakcijų pasisakymų. Viena minutė ponui Preda. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų frakcija nekartą siūlė aptarti šią temą ir aš labai džiaugiuosi, kad antrąjį kartą per tre, tris pastarus mėnesius kalbame apie Krymo totorius. Žmogaus teisų padėtis pablogėjo nuo vasario mėnesio, nuo ankstesnių diskusijų matėme, kad buvo uždrausta medžilio veikla ir buvo ji paskelbta ekstremistų organizacija. Taip pat matome cenzūros, diskriminacijos ir matome, kad tai vyksta Kryme, Ukrainos teritorijoje, kurią neteisėtai aneksavo Rusija. Norėčiau priminti ir tai, kad mes nepripažįstame tokių veiksmų ir labai svarbu, kad dėrybos dėl um, Krymo būtų pradėtos, nes labai svarbu, kad uh, būtų suteikta galimybė atvykti į Krymo teritoriją, kad būtų galima stebėti, kokia ten yra situacija. Ponas Howitt. Ačiū, ponė pirmininkė. Sprendimas e, sustabdyti medžliso veiklą Krime akivaizdžiai pažydinėja e, pagrindinės teisės ir Krymo totorių pagrindinės teisės. Ir taip pat žinome, kad e, da, da, imami yra totorių pirštų anspaudai ir DNR pavyzdžiai. Akivaizdu, kad tai yra šių žmonių paži teisų pažeidimas, ypatin skaudus, jei prisiminsime dar sovietinius laikus. Totoriai e, jau labai seniai yra, yra persekiojami ir e, jungtinių tautų atitinkamos tarnybos yra už, užfiksavusios nemažai atvejų. Kijeve Aš buvau susitikęs su ponu e, e, Hubarovu, kuris, kuriam draudžiama yra sugrįžti į Krymą ir aš žadėjau jam, kad mes jų nepamiršime. Ir šiandien mes turime galimybę visam, visai Europai priminti apie skaudų šių žmonių likimą. Panas Desmaker. Kas yra namai, kolegos? Namai tai yra saugi vieta, kur jūs galite gyventi be baimės, galite gyventi laisvai, elgtis kaip norite. Deja, da, Krymo totorių gimtinė nebėra saugi vieta. Šie žmonės pasipriešino vienam iš baisiausių 20-ojo amžiaus diktatorių. Uh, Niekas net ir negalėtų įsivaizduoti, kad 21-ame amžiuje šalis, kuri yra nulatinė Junktinių tautų saugumo tarybos narė, pažeidinės tarptautinę teisę. Krymo totoriai šiandien e, tapo tarptautinės teisės pažeidimo aukomis. Priverstinės išvarimas iš namų persiekiamas. Štai ką jie turi patirti. 20 tūkstančių žmonių totorių turėjo palikti Krymą, 5 e, tūkstančiai vien iš Sevastopolio. Mes turime daryti viską, kad e, sankcijos Rusijai nebūtų panaikintos. E, to tikisi iš mūsų Krymo totoriai, ponė Šakė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, Rusijos neteisėta Krymo aneksa, aneksacija. Uh, uh, davė pradžią masiniam žmogaus teisų, masiniams žmogaus teisų pažeidimams. Dabar totoriai yra pateikiami kaip, kaip teroristai ir taip vadinamoji valdžia visiškai netiria tų atvejų, kai teigiama, kad totoriai yra persekiojami. Mes raginame Europos Sąjungą padėti totoriams susiburti į organizacijas už Krymo ribų nevyriausybinės organizacijos, te, žmogaus teisų gynėjai ir žiniasklaidos atstovai yra persekiojami. Krymo totorių persikiojimas yra politiškai motivuotas ir todėl jisai turi būti nutrauktas lygiai taip pat, kaip reikia nu, nu, nutraukti ir neteisėtą Krymo aneksiją. Dėkuoju toliau Schaffhauser. Gerbiami kolegos, Dar kartą, jūs visi sutarėte ir visi klystate. Krymo e, totoriai yra ta etninė mažuma, kuri ta, e, gyvena Kryme. E, taip, juos persekiojo Stalinas, bet visus Ukrainos žmonės persekiojo Stalinas. Medžlisas pasisako už remia islamiš, islamo valstybę ir mano, kad taip pat reikia riboti kitų etninių mažumų, armenų pavyzdžiui, teisės ir daro tai gan isteriškai. Skirtingai nei teigiama yra rezoliucijoje, Medžliso nebuvo pripažinusi jokia Ukrainos institucija. Ir mūsų, mūsų užklausą Ukrainos valdžia atsakė praeitėje, kad Medžlisas yra neteisėta organizacija. Ir da, totoriai teigia, kad tai yra tu, ta teritorija, kurioje gyvena, yra iš tikrųjų Turkijos teritorija. Ja byłem na Krymie i Skirtingai nuo kitų kolegų, aš lankiausi Kryme ir aš tenai e, bendravau su žmonėmis gatvėse ir e, totoriai palaikė e, Rusijos veiksmus ir jiems atrodė, kad iš pradžių jie tikėsi, kad situacija pagerės, po to paaiškėjo, kad ji blogėja. Ukrainoje vis dar valdžioje yra žmonės, kurie elgesi kaip tik panorėja. Ir mes e, matome, kaip šiandien yra elgiamasi su Krymo totoriais ir medžlisės yra patikimas kaip e, nusikalstama uh, nusikalstama organizacija. Beje, kai praeitą žiemą Kryme buvo atjungta elektra, Mečlisas e, tam nepasipriešino. Da, jisai pritarė tokiam sprendimui. Dámy a pánové, v květnu 44 nech... 2000, e, atsiprašau, 1944 metų gegužės mėnesį e, Stalinas deportavo 250 tūkstančių totorių į e, Uzbekistaną. Ir dabar totoriai gyvena kaip antrarūšiai piliečiai. Medžlisės buvo apibūdintas kaip teroristinė organizacija. Ir okupuojanti šalis daro viską, kad išvarytų totorius iš Krymo. Turime daryti viską, kad būtų užkirstas kelias e, Stalino veiksmų atkartojimui. Kijeve vyks e, totorių genocido 22 metinių minėjimas ir tenai aš galėsiu ponui Čibarvui perduoti tą rezoliuciją, kurią mes šiandien patvirtinsime. Tai bus didelė garbė. Dėkuoju. Krymas yra Krymo totorių tevinė. Rusai barbariškai jos persekiojo. Dar caro laikais, lygiai taip pat ir per Stalino valdžios laikotarpiai, lygiai taip pat ir dabar, prieš porą metų nelegaliai aneksuotas buvo Krymas Rusijos. Žmonės žūsta dėl tokių veiksmų ir visų pirma taikinys būtent Kryme yra tatoriai. Taigi reikia reikalauti daugiau sankcijų Rusijos atžvilgių. Ačiū toliau, ponas Paet, vieną minutę. Ačiū. Rusija nelegaliai aneksavo Krymą ir reikia atkurti prieš tai buvusią padėtį. Krymo totoriai neturi būti diskriminuojami, turi būti gerbiamos jų teisės ir laisvės. Persekiojimas, kuris yra vykdomas prieš Krymo totorių bendruomenę, yra netoleruotinas ir turi liautis. Aptarėme Sakravo premijos e, laureatų klausimą ir Mustafa Džemiljevas galėtų būti vienas iš nominantų mano nuomonė dėl savo veiklos e, Kryme, kovojant už Krymo totorių laisvę. ES turi pasiūsti aiškus signalą, kad nesutiks, nesitaikstys su neteisėta Krymo aneksija ir su tokia Krymo tatorių padėtimi. Ačiū, toliau ponas Sogor, vieną minutę. Ačiū, kalbėsiu vengrų kalbą. Mečlis uždraudimas atstovavimą Krymo tatorių atstovavimo E, institucijos uždraudimas yra visiškai netoleruotinas dalykas. Rusija netgi įvardijo Krymo totorius e, ir, ir, ir šios institucijos veiklą kaip e, nusikalstama. Rusijos elgesys su Krymo totoriais tik pademonstruoja Rusijos ketinimus Ukrainos, e, visos Ukrainos atžvilgių. Negalime leisti, kad būtų ir toliau e, engiama ši mažuma, nes jokia valstybė neturėtų e, žvelgti į etinės mažumas kaip į trikdį savo viduje. Ačiū toliau, pana Makovai. Vieną minutę. Ačiū. totorių Išeibijos e, taryba buvo uždrausta ir paskelta nusikalstama. Daugelis totorių dingo be žinios e, ar žuvo pastaruoju metu. Ir tai yra vienintelė organizuota bendruomenė, kuri priešinasi Rusijos įvestam režimui Kryme. Todėl raginu ES ir valstybės narės ir toliau imtis veiksmų prieš, nukreiptų prieš neteisėtą Krymo aneksiją. Reikia gelbėti Krymo totorių bendruomenę nuo išnykimo. E, tikrai tam skiriama daug pajėgumų ir lėšų iš Rusijos pusės e, Krymo pusėsalis yra militarizuotas. Mm, moderniausi, moderniausia ginkluotė yra čia, čia dislokuota ir tai kelia grėsmę iš tikrųjų net visoms NATO valstybėms. Ačiū. Dabar tik du spontaniški pasisakymai. Tiesiog nebeturime laiko, taigi ponė Šaldrova, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Esu už šį pranešimą, kur labai aiškiai pasakoma, kad Rusija nelegaliai aneksavo Krymą, pažeisdama tarptautinę teisę ir pažeidinėdama žmogaus teisų principus Kryme, veikdama kryptingai prieš Krymo totorius dar nuo 1999 metų. Mm Mes e, remiame Menčlis veiklą, Menčliso veiklą ir norime, kad ji būtų atkurta, kad būtų leista tatorams susitikti ir dirbti, bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Aš ir pati susitikau su daugeliu jų atstovų ir su žurnalistais iš Krymo. Jų paliudyti faktai man aiškiai pademonstravo, kad turime pasisakyti už šį pranešimą ir ne kitaip. Госпожо председател, Debatas susijusiu. Gerbiamoji pirmininkė, diskusijos dėl totorių yra labai savalaikės, o rezoliucijoje kalbama apie diskriminaciją Krymo totorių atžvilgių, kadangi taikomos įvairios represinės priemonės, E, žmonės negali keliauti teisingumo ministro įsakų atstovaujamoji struktūra buvo priskirta ekstremistams ir uždrausta, o, o bendruomenės laikomos taip pat keliančiomis grėsmę negali įvykti į pusęsalį, taigi esama didelio nepasitenkinimo bendruomenėje. Tarptautinė bendruomenė turi reaguoti, o nestebėti, kas vyksta, kaip grubiai pažydinėjimo žmogaus teisės regione. Visos valstybės, e, kurios yra Krimo pusėsalyje, turi nutraukti bet kokius represinius veiksmus, kadangi e, pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Dabar prašom komisarė Jūrovė. Gerbiami Europos parlamento nariai e, praėjus dviems metams po neteisėtos Krymo pusėsalio aneksacijos Europos Sąjungos valstybės narės išreiškė didelį susirūpinimą dėl e, blogėjančios žmogaus teisų padėties e, Krymo pusėsalyje. E, Žinoma, kad išaiškos laisvė yra varžoma taikių susirinkimų, religijos ir įsitikinimų laisvės taip pat asmenys priklausantis mažmoms yra persekiojami. Pirmiausiai tas pasakytina apie Krymo totorius. Vyriausioji galiotinė, vicepirminkė Mogerini, svarstė šios klausimus asmeniškai su Madžliso e, vadovais, kai paskutinį kartą lankėsi Kijeve pernai lakryčio mėnesį. Balandžio 26 dieną taip vadinamas aukščiausiasis Krymo teismas prieimė sprendimą uždrausti medžliso veiklą. Tai yra Krymo totorių savivaldos organas ir priskirtas dabar jisai yra ekstremistinėms organizacijoms ir tai visų Krymo totorių teisės pažeidžia. Be to tai yra Dar vienas faktas, kuris rodo, kad žmogaus teisų padėtis pablogėjo e, Krymo pusėsalyje po to, kai Rusijos federacija 2014 metais nelegaliai šį pusėsalį aneksavo. E, gerbiami parlamento nariai, norėčiau dar kartą pasakyti, kad Europos Sąjunga seniai siekia užtikrinti e, galimybę žmogaus teisų veikėjams pakliūti į visą Ukrainos teritoriją, įskaitant Krymą ir Stevas, Sevastopolį. Atsižvelgiant į pastarusius įvykius, tai tampa ypač e, svarbu. Mažiau negu e, po savaitės, gegužės 8 dieną bus minimos e, Krymo totorių e, deportacijos metinės. Tai vyko 1944 metais. Pernai e, totorių bendruomenė nebuvo leista pusę salėje surenkti taikių renginių prisimenant šią tragediją. Ir ši proga labai e, gerai mums primena, kaip kentėjo, e, Krymo, e, kaip kentėjo totorių tauta ir jų persekėjimas turi būti nutrauktas nedelsiant. Ačiū. You, Dėkoju. Komisijos nariai, aš gavau septynis.